konservatoriai, britų konservatoriai jums plojo. Gerbėmėje ponai ir ponios, norėčiau padėkoti Airijos Respublikos ministrui pirmininkui ir komisijos atstovams. O dabar periname prie balsavimo. Ir pirmiausia, balsuosime dėl 2013 m. mėnesinių sesijų kalendoriaus dalinio pakeitimo. Panas Kalamas nori paprašė žodžių pagal 177 tais, darbo tvarkos taisyklę aš norėčiau pasiūlyti atidėti balsavimą dėl e, parlamento sesijų kalendoriaus trims mėnesiams. Argumentas labai paprastas. Dabar mums nereikia priimti sprendimo. Mes gavome teismo sprendimą tik tai gruodžio 13 dieną ir dauguma parlamento narių neturėjo dar galimybės su juo išsamei susipažinti. Kodėl reikia dabar taip skubiai balsuoti dėl mūsų kalendoriaus? mes pakank, turime turėti pakankamai laiko tam, kad išnagrinėtume Teisingumo teismo sprendimą, nes kol kas mes net neturime teisininkų išvados dėl to, ką reiškia šis e, sprendimas, ponė pirmininkė. Jūs, jūs e, a, asi, nusprendėte atsisakyti, pastumti. Uh, ne, jūs atsisakėte keisti kalendorių, parlamento nariai negavo da, naujo siūlomo kalendoriaus kopijos. Jį galima, ją galima rasti tik internete, todėl aš klausiu, kodėl dabar mes turime balsuoti. Ir dauguma šio parlamento narių apskritai nori kuo mažiau laiko praleisti Strasbūrė, tam, kad mes galėtume sutaupyti ir pinigų, ir mažiau teršti gamtą. Taip, mes suprantame, kad turime vykdyti teismo sprendimą, tačiau mes norime paprašyti, kad mums būtų suteikta pakankamai laiko tam, kad jūs, ponė pirmkė, galėtumėt dar kartą apsvarstyti šį klausimą, kad jį dar kartą galėtų svarstyti pirmininkų suoiga ir kad mes pagaliau išsireikalautume, kad taryba leistų mums nutraukti šį keliaujantį cirką. Dėkoju ponui Kelamui. Paprastai, kai yra pasinaudojama jūsų iškalta taisyklė, galima kalbėti tik tai trumpai, aš leidžiu jūs pasiskyti ilgiau. Kas noriu pritarti kolegai? Pane Ufskiauk. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš netikiu samokslo e, teorijomis, tačiau Švedijos delegacijos dirbančios socialistų frakcijoje vardu, aš galiu pasakyti, jog mes manome, jog tikrai nereikia skubėti. Kalendorių mes jau turime, jis jau buvo patvirtintas ir iki vasaros naujai siūlomas kalendorius nesiskiria nuo to, kurį mes jau turime dabar. Todėl aš siūlyčiau sugrįžti šį klausimą e, atsakingam e, komitetui, kad jis galėtų išsameu išnagrinėti Teisingumo teismo sprendimą. Pirmininkas, dėkoju, kas norėtų pasisakyti prieš šį e, prašymą. Pone pirmininkai, aš tiesiog norėčiau pateikti Jums klausimą. Aš perskaičiau sprendimą. Ir šis sprendimas anuliuoja 2013 metų kalendorių. Kadangi šis kalendorius dabar yra anuliuotas, tai reiškia, kad uh, nuo pirmadienio mes neprivalome niekur posėdžiauti, net ir Briuselėje. Ir taigi mes tokiu atveju turėsime tris mėnesius tam, kad spręstume, kaip mumsgi dirbti 2013 metais. Šis pasiūlymas buvo pateiktas pagal 177 taisyklės ketvirtą punktą, kad būtų atidėtas balsavimas, kas už, kas prieš Kas susilaikė? Atmesta. Dėkuoju. O dabar periname prie balsavimo. Gerai, gerai pasitikrinsime, jeigu norite balsavimo rezultatus. Taip, prašau balsuoti dėl pono keliamo pasiūlymo. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. Labai paprasta, šis pasiūlymas yra atmestas. Dabar periname prie mm, balsavimo dėl naujo kalendoriaus. Vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Ar visi spėjote, tuomet balsavimas baigtas? Naujas kalendorius yra patvirtintas.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 It's quite warm in this seat. Gana šilta šitoje kėdėje. Taigi, tolesnis balsavimas. Pirmiausia, FD frakcija pateikė prašymą poną Belderį paskirti narių delegaciją santykiams su Japonija vietoje Miko Natraso. Ar kas nors e, turi pastabų? Ne, ačiū. Pagal 216 taisyklės ketvirtą dalį turiu informuoti, kad nėra pateikta prašymų pateikti korigendumą.